Atwell pranešimo dėl veiksmų susijusių su banginių medžioklė bendryjoje. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Sveikinu ponę Atwell. Toliau pagal darbo atvarkę. Balsuojame dėl pono Belet pranešimo dėl bendrijos dalyvavimo Europos audiovizualinėje observatorijoje. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pranešimą priėmėme. Sveikinu pranešėje. Toliau pagal darbo tvarkę pono Favos pranešimas dėl sankcijų darbdaviams dėl nelegaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo. Balsuosime dėl pasiūlymo projekto. Pakeitimų nėra, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pranešimui pritarėm. Sveikiname pranešėją. Toliau pagal darbo tvarkę balsavimas dėl ponios Jėglė pranešimo dėl pasėlių statistikos. Siūlome, balsuosime dėl pasiūlymo priimti reglamentą. Turime du pakeitimų blokus. Pirmasis blokas, teikiu jį balsavimui, balsuosime vardiniu balsavimu. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas ir pakeitimams pritarėme. Dabar teikiu balsavimai komisijos pasiūlymą su pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarėm. Ir dabar teikiu balsavimui pasiūlymą dėl rezoliucijos teisėkūros projekto. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinome. Sveikinu pranešėją. Toliau balsuojame dėl pono Sajer pranešimo dėl aromatinių vinų. Siūlome, balsuojame dėl e, pasiūlymo priimti reglamentą. Keli pakeitimų blokai. Pirmas blokas, kas už, kas prieš, susilaikė priėmėm. Dabar teikiu komisijos pasiūlymą su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar e, rezoliucijos projektas, vardinių balsavimų, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarėm. Sveikinu poną Sair. Dabar balsuosime dėl Ike Vandenburg e, pranešimo lengvatiniai pridėtinės vertės mokesčio tarifai, pasiūlymas dėl tarybos direktyvos yra septyni pakeitimai. Pirmiausia, dėl pirmo pakeitimo už, prieš, susilaikę. Reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti dėl pirmojo pakeitimo. Everybody voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Taigi atmestas pakeitimas Balsavimas gali būti labai įdomus. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Aiškiai atmesta, mėly kolegos. Jeigu reikalaujate, balsuosime dėl antrojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Taigi patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Prašome balsuoti. Voted. Voted. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Šį kartą atmesta. On amendment number five, colleagues, I am going straight to an elect... Dabar balsuosime iš karto elektroniniu būdu dėl penktojo. Prašome balsuoti. Everybody voted? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Amendment 4 again. Ketvirtas pakeitimas vėl elektroniniu būdu prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Vėl patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, elektroninis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Dabar aiškiai patvirtinta septintasis pakeitimas. Taigi kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl teisėkūros rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu, ponę pranešėją. On... Dabar balsuojame dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų. Keturis, keturi pasiūlymai, e, tariamas CŽV pasinaudojimas Europos šalimis, gabenant kalinius ir jos neteisėtai kalinant. Keturios frakcijos pateikė bendrą rezoliucijos projektą. Turime pirmą pakeitimą, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl B konstatuojamosios dalies. Dvi dalis. Dėl pirmosios dalies prašome balsuoti. Už prieš susilaikė patvirtinti tai yra pirma dalis yra atmesta. Dabar tai reiškia, kad antroji dalis atkrenta. Dabar B konstatuojama dalis, penktoji įtrauka už, prieš, susilaikė, taip pat atmesta. Norima pasitikrinti, prašom, balsuojame dėl B penktosios įtraukos. Prašome balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar e, Jacek Sėjus Volskė pranešimas 2007 metų metinis pranešimas dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Devintasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Šeštasis, taip pat vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Taip pat atmesta. Dabar pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis ir septintasis e, pakeitimai identiški, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, neaiškus, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl dešimtojo prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos e, su pakeitimais. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu poną pranešėją. Dabar darome pertrauką ir prasidės iškilmingas posėdis.